Meine Damen und Herren, darf die Sitzung zum Tagesordnungspunkt 9 eröffnen. Ponios ir ponai, dabar pradėkime mūsų kitą e, punktą. Tai yra e, pagrindų sustarimas tarp ES ir Azerbaidžiano Respublikos. Ir dabar e, su Europos parlamentu tai reikia padaryti tarpusavio sutarimo procedūra nuspręsti dėl šito sustarimo. Po, ponas Anelį Jėtemėka yra pranešėjas, o pakeitimų e, pateikimo terminas yra e, šiandiena 18 e, valanda. Šis sustarimas yra padarytas tokie sustarimai yra padaryti ir su Armenija, De, Gruzija, Moldova ir Ukraina. Ir dabar pagrindų sustarimas su Azerbaidžianu leis, um, uh, sude, leis uh, sudaryti ES memorandumą, uh, tarpusavio supratimo memorandumą su įvairiomis ES programomis, kuriame Azerbaidžianas uh, dalyvaus. Ir ypatingai labai svarbu užmėgsti kontaktus tarp žmonių ir bent, užtikrinti dialogą ir bendradarbiavimą įvairiuose sektoriuose. Ir Dabar aš norėčiau paprašyti ponios Jatemėki papasakoti mums dabartinę situaciją. Jatemaki. Nemačiau tie, tokio, tokios pavardės niekada, kurioje būtų tiek daug E. Tačiau jūs labai gerai ištarėte viską. Šupanėte Maki. Kai mes e, kalbėjomės ankstesnių klausimų, klausimų Bosnija Hercegovina, kažkas pasakė, kad tai yra graži šalis. Aš norėčiau Jums pasakyti, kad Azerbaidžanas ir irgi, irgi yra labai graži šalis. Bakų miestas yra gražus. Ten gyvena paprasti žmonės, tokie kaip mes, čia, Kartais e, mes susiduria, susidurėme su problemomis, tam, tikrais, tam tikromis problemomis dėl Azerbaidžiano, bet turime problemų su beveik visomis šalimis. Ir turėtumėme siekti gerų kaimynų ir palaikyti gerus kaiminius santykius su jais. Taigi, kaip sakė pirmininkas, tai yra techninio pobūdžio klausimas, bet aš manau, kad tai yra gan svarbus klausimas, nes Azerbaidžanas yra svarbi ES partnerė ir siekia išsamios, tvarios partnerystės, įskaitant regioninį, tarp, regioninį tarptautinį saugumą, energetiką, kovą su terorizmu, verslą, investicijas bei kultūrą ir švietimą. Šio protokolo tikslas yra numatyti finansinės techninės taisyklės, kurių pagrindu Azerbaidžanas galėtų dalyvauti tam tikrose ES programuose. Palaipsnis ES programų atverimas šalims kaiminėms buvo numatytas komisijos jau 2006 metais, taryba patvirtino komisijos požiūrį 2007 metais. Dalyvavimas ES programuose yra esminis kaiminystės politikos komponentas, juo siekiama sustiprinti mobilumą ir paskatinti bendradarbiavimą tarp žmonių. Tai yra labai svarbu. Bendradarbiavimas būtų susijęs su įvairiomis rytimis, pradedant nuo studentų mainų programų, mokslių tyrimų, inovacijų, konkurencingumo. Norėčiau pasakyti, kad e, tokios programos jau yra gyvenimos Armenija, Gruzija, Moldova ir Ukraina. Aš pasisakau už šį protokolą, kadangi juo būtų galima užmėgsti kontaktus tarp žmonių iš ES ir Azerbaidžano. Ir aš manau, kad to siekia ir ES piliečiai, ir Azerbaidžiano piliečiai, ir visiems būtų tai naudinga. Galiausiai teisinės valstybės principai, žmog, žmogaus teisės, demokratija turėtų išlikti pagrindiniais ES santykių su trečiomis šalimis elementais, įskaitant ir Azerbaidžaną. Tai yra nenuginčiama. Ta, to prašė pabrėžti manęs ir mūsų komiteto pirmininkas. Dėkoju. <laughs> Muchísimas gracias. Hoy tenemos la primera consideración sobre el protocolo de acuerdo y Azerbaiyán. Dėkoju. Pirmą kartą svarstysime šį susitarimą tarp ES ir Azerbaidžano ir visi puikiai žinome, kokia yra šioje šalyje politinė padėtis. Ji tikrai kelia daug nerimo, ir kaip nekarta akcentavo ir, ir, ir pats e, Europos parlamentas, neramu dėl žmogaus teisų padėties šalyje ir pastaraisiais mėnesiais mes matėme, kad padidėjo e, valdžios priespaudos apraiškų, taip pat e, vienašališkai yra pažydinėjimos žmogaus teisės. Ir pastaraisiais mėnesiais Lele Jūnos, kuri gavo Sakarovo apdovanojimą, nėra vienintelė, kuri yra nuo to nukentėjusi. Nuo Liepos mėnesio dėl politinių motyvų daug, kas buvo, daug aktyvistų buvo įkalinta. Ir dabar ponios Lula sveikata smarkiai yra pablogėjusi pastaraisiais mėnesiais. Tai yra vienas toks ekstremalus atvejis, bet yra ir daugiau. Ir aš nemanau, kad mes galime ir toliau drąsinti, girti žmonės ir tuo pat metu ignoruoti žmogaus teisų padėtį. Mes matėme, kad yra pažydinėjimos pagrindinės vertybės ir principai. Taigi, dėl visų šių priežasčių ir atsižvelgiant į šiandienos pranešimą, turiu pasakyti, beje, apie tai minima ir pranešime, kad rugsėjo mėnesį Buvo skubos tvarka patvirtinta rezoliucija Europos parlamente. Ji nėra minima tekste. Tačiau tai susijęs su Azerbaidžianu ir 11 punktame teigiame, kad asociacijos susitarimo pasirašymas su Azerbaidžianu reikštų, kad pripažįstama, pripažįstamos tos e, kovos už žmogaus teisės. Kaip žinote, padėtis pastaruoju metu tik pablogėjo. Tokia yra tiesa. Ir dėl to mes turime nuoseklios politikos laikytis. Atižvelgti ir į tas rezoliucijas, kurias patvirtino šis parlamentas, mano frakcija pasisakys prieš šios, šios susitarimo tvirtinimą. Ir mes siūlysime pakeitimų. Tačiau jeigu situacija tuo metu nepagerės, nepagerės padėtis dėl žmogaus teisų, taip pat norėčiau priminti ir Sakharovo premijos laureatės situaciją dabartiniu metu. Tai visiškai netitinka tam, kas buvo pasakyta tai ir tam, kas realiai vyksta šalyje. Ir manau, kad mes turėtumėme tai minėti kas kart, kai aptarinėjame tokio paudžio pranešimus. Gerbiama, gerbiamas e, kolegė, norėčiau, kad jūs mus um, pateiktumėt naujausią informaciją apie esamą būklę. Pone Sabalijos. Så mycket, herr ordförande. Eh, precis som fru Jättemäki sa så är ju deltagande i... Dėkoju. Kaip jau buvo minėta, e, labai svarbu e, kaiminystės politikoje, kad ES programos prisidėtų prie jų gerovės. Tačiau, kaip sakė kolega iš Ispanijos, e, žmogaus teisų padėtis yra labai bloga ir per pastaruosius mėnesius dar pablogėjo. ES parlamentas labai aiškiai tai paminėjo. Taigi, labai trumpai noriu patvirtinti tai, ką e, sakė pranešėja. Dabartinė situacija tikrai nėra labai gera ir nelabai gerai atspindėta. E, kalbant apie šitą susitarimą, manau, kad e, jeigu jo būtų atsisakyta, tai būtų blogas signalas ir būtų labai rimta padėtis susidariusi. Ir tai turėtų atitikti principą daugiau dėl daugiau. Ir dabar šita tema pastarosius turėtų būti šiek tiek e, pavėlinta iki e, kurio laiko. Galbūt mes tada galėtume e, pasižiūrėti, galbūt pagerėjo situacija žmogus teisų srityje. Ačiū. Um, Azerbaidžianis. Ačiū pirmininkė. Azerbaidžianas vadina labai svarbu vaidmenis vaidmenį ES energetinėme diversifikavime ir Azerbaidžianas vaidins dar svarbai, svarbesnį vaidmenį e, tiekia, e, statant e, dujotiekį, siekiant nepriklausomybės nuo Rusijos. Tai yra sveikintinas projektas, tačiau reikėtų atsargiai žiūrėti, po kuo mes pasirašome. Azerbaidžanas, Azerbaidžane vis dar yra valdomos diktatūros, yra dar politinių kalinių. Pavyzdžiui, visai neseniai buvo sulaikyta e, žurnalistė už savo e, straipsnius. E, kita žurnalistė e, buvo nužudyta, greičiausiai taip pat dėl savo veiklos. Yra sakoma, kad e, nėra politinių E, kalinių. Tačiau tai visai nedėra su informacija, kurią turi e, Europos taryba. E, Azerbaidžiane yra žmogaus teisų pažeidimų. Prekyba su Azerbaidžianu yra svarbi, tačiau reikia numatyti tam sąlygas. Pavyzdžiui, kad būtų paleisti politiniai kaliniai kaip Izmaila Kamilu. Ačiū pirmininkė, kalbėsiu trumpai. Aš norėčiau pritarti tam, ką pasakė mūsų šešėlinis pranešėjas iš mano frakcijos. Labai svarbi, svarbus klausimas yra tai, kad ES parama e, atitenka nevyriausybinėms organizacijos, kurios e, kontroliuojamos vyriausybėms. Taigi, jeigu mes skirsime daugiau pinigų, jie pateks e, nevyriausybinės organizacijoms, kurios yra kontroliuojamos vyriausybės. Ir Tai reiškia, kad bus daugiau politinių e, kalinių. Dar norėčiau pasakyti, kad e, pagrindų bendradarbiavimo sustarimas nėra pasirašytas su Baltarusija, o Baltarusijoje politinių kalinių yra daug mažiau nei Azerbaidžiane. Ar dar yra norinčių pasisakyti dėl ES ir Azerbaidžiano Respublikos e, pagrindų susitarimo? Prašome. Pranešėja pone Jatemaki. Norėčiau pabrėžti, kad e, mes nekalbame šiuo atveju apie asociacijos susitarimą su Azerbaidžanu. Galbūt tas sustarimas bus ateityje, niekas to nežino. Tačiau mes dabar kalbame apie techninį dalyką, kuris yra naudingas paprastiems piliečiams. Jeigu Europos parlamentas ir šis komitetas e, domisi žmogaus teisėmis, Tada reikia žinoti, kad šis sustarimas padėtų paprastiems žmonėms. Pavyzdžiui, studentų mainai yra labai svarbus, nes jauniems žmonėms yra suteikiamos galimybės studijuoti, apsilankyti ES šalyse ir išmokti, pas, suprasti, kas yra e, žmogaus teisės ir kaip jos yra gerbiamos. Taigi, dar kartą, kalba neina apie asociacijų, susit, asociacijų susitarimą. Žinau, kad yra problemų su žmogaus teisėmis Azerbaidžiane. Visi apie tai žino. Tačiau, jeigu tos problemos egzistuoja, mes turėtumėm stengtis padėti paprastiems žmonėms toje šalyje, kad jie gautų daugiau informacijos, kad e, suteikti jiems galimybę studijuoti, apsilankyti ES šalyse. O dėl asociacijų susitarimo Kai bus pateiktas pasiūlymas dėl jo, tai jau e, bus kita tema. Tema bus plati ir nežinau, tas, ar, ar tas pasiūlymas kada nors pasirodys. O dabar mes dar aptarėme e, tokį techninį e, susitarimą, kuris būtų naudingas paprastiems piliečiams. Ačiū pranešėjai Jaten Maki. Iš tiesų šis pagrindų sustarimas yra svarbus. E, jis leis e, dalyvauti paprastiems Azerbaidžano piliečiams ES programuose. Noriu priminti, kad pakeitimus galite teikti iki e, rytojaus 3 valandos. Jeigu pastabų daugiau nėra, diskusijos dėl šio klausimo yra baigtos. Manau, kad e, turime pakankamai pagrindų toliau tęsti savo posėdį, kad e, nepadarytume žalos tuo pačiu metu ir tą pačią valią. Kartais e, vis kaip kelias į prakarą gerais norais grįstas būna. Dabar periname prie dešimtojo punkto - dabartinė politinė situacija Afganistane. Pone Liozing, žodis Jums. Labai ačiū. Jau per elektroninį e, paštą mes susirašėme įvairias, e, pasikeitėme nuomonėmis tarp šešėlinių pranešėjų ir aš jums pasakiau, koks buvo pagrindas parašyti šitą pranešimą. Manau, kad dabartinė situacija yra neįprastinė ir e, galima būtų vadovautis įprasnėmis demokratinėmis taisyklėmis, o šiame pranešime aš manau, kad reiktų skaidriau aptarinėti pranešimus, reiktų skaidriau keistis nuomonėmis. Pone, aš jums daviau žodį, tai apie ką jūs kalbate. Nepaisant to, aš trumpai norėčiau papasakoti apie tai, kaip vyko susirašinėjimas tarp tam tikrų šešėlinių pranešėjų, kurie iš, iš anksto baigė šitą diskusiją, iš anksto bandė šitą diskusiją surenkti elektroniniu paštu. Uh, Tad, ponė pirmininkė, aš tikrai labai norėčiau um, pasidžiaugti tuo, kad jūs pritarėte mano nuomonė, kad mes čia galėtumėte diskutuoti. Aš nesupratau apie tą priešistorę, ką jūs norėjote pasakyti. Uh, kolegos visą laiką turėjo teisę ir prieš, ir po posėdžio keistis nuomonėmis, nesupratau. Na gerai. Uh, um, aš dabar norėčiau pasakyti, kad džiaugiuosi kad mes pasiekame e, tikslą ir ir kad tos diskusijos vyksta dabar. Taigi dar kartą noriu pabrėžti, kad e, tiesiog tokiuose pranešimuose sudėtinga apžvelgti visus įmanomus aspektus. Ir aš e, sutrumpinusi savo pirmąjį projektą dėl techninių sumetimų, kai ką turėjau išmesti. Tai e, visgi liko esminiai dalykai ir norėčiau pranešti, kad kai ką norėjau dar e, ir pakeitimais čia įvesti. Ir norėčiau labai padėkoti už bendradarbiavimą AFET sekretariatui. Mes visi kaip jau per diskusiją paaiškėjo, iš principo nesutarėme dėl karinių operacijų. Noriu aiškiai pasakyti, kad mes kaip kairieji ir nuo, nuo pat pradžių manėme, kad Afganistane karinis įsikišimas e, net, neturėjo būti vykdomas. Ir taip pat šitas Tač, tačiau kurdama e, šitą pranešimą aš šitų esminių dalykų e, nepabrėžiau. Aš pabrėžiau civilinę e, pilietinę visuomenę, NVO, ekspertus ir taip pat rėmiausi jų pateiktą informaciją ir įvairių programų informaciją ir padariau savo išvaitas būtent remdamasi ta informacija, kad reikia imtis naujų žingsnių, kad smurto uždarą ratą galėtume sulaužyti. Ir be abejo, žinome, kad e, virš 10 tūkstančių e, piliečių e, per 2014 metus ten žuvo ir buvo sužaloti. Situacija vertinama įvairiai. Aišku, ir aš norėčiau pabrėžti, pripažinti, kad Afganistane e, e, svarbu užtikrinti, e, kad būtų situacija pataisyta. Mes turime Europos parlamente daryti reikiamas išvadas ir imtis veiksmų ES lygmenių dėl situacijos Afganistane. Ir aš norėčiau labai rimtos konsultacijos, e, kuriuose, kurioje dalyvautų daug ekspertų, NVO ir kiti asmenys. Aš labai prašyčiau šiek tiek tiliau kalbėti, man būtų lengviau. Taigi šitame konsultacinėme procese mes e, toliau plėtotume šito pranešimo išvadas ir su atstovais iš Transparency International galėtume e, nurodyti ir Um, korupcijos problemas. Taip pat uh, galėtume aptarti uh, su žmogaus teisų atstovais uh, atitinkamus pažeidimus, pavyzdžiui, kankinimus. Ir tada aš šios, šias pastabas, kurias, kurios gimė tų pokalbių metu, aš įtrauksiu į pakeitimus. Afgani, Afganistano ambasada pastebėjo, kad mano pasiūlymas E, yra e, neraminantis ir dabar, e, kadangi, kadangi yra kuriama nauja vyriausybė, šitas pranešimas yra ganėtinai jautrus dalykas. Tačiau taip pat Human Rights Watch man minėjo, kad mes kaip tik dabar turime išnaudoti šitą situaciją tam, kad galėtume užtikrinti naują pradžią Afganistane ir tada naujoji vyriausybė e, galėtų remtis naujų pagrindų. Aš manau, kad e, pats, ger, pats labai geras momentas e, numatyti tam tikrus vertinimo standartus, ypač kai kalbame apie korupciją, žmogaus teisų pažeidimą, žmogaus teises ir ne, nebaudžiamumą. Ir mano pranešimo kertiniai dalykai yra e, radikalizavimo ir, ir skurdo sąsaja. Ir taip mes turime kovoti Afganistane su skurdu, su masyviu nedarbu. E, manau, kad apie 50 procentų visų e, bedarbių kiekvienais metais e, tas yra didžiulis rodiklis, o kiekvienais metais ateina į darbo rinką apie 40 tūkstančių naujų jaunuolių ir jie, ir jie yra bedarbiai. Taip pat reiktų labai pagerinti žmog, moterų teisių užtikrinimą. Tai yra iššūkis mums. Ir lieka iššūkių. Ir aš manau, kad turėtume pasiekti kažko ir um, materialinėse ir finansinėse srityse, užtikrinant uh, moterų apsaugos uh, mechanizmus. Taip pat labai pabrėžiau tvarę ir efektyvę e, vystimosi humanitarnę pagalbą. E, tai turi būti tvari pagalba, kurios tikslas būtų nepriklausomumas, o šis tikslas turi būti ilgalaikis. Taip pat bendradarbiavimas su kaiminėmis šalėmis yra esminis dalykas. Kiti svarbus dalykai tai yra e, pilietinės visuomenės bendradarbiavimas. Aš ne, nesileidau į šitą problematiką, tačiau kalbėjau su NVO ir aš to baigsiu, paskutinis sakinys. E, su NVO atstovais kalbėjau apie šios dalykus, ypač e, kalbėjau apie e, techninės kalbėjau su NBO užsiimančia parama, techninė parama ir įvairia pagalba. Ir taip pat kyla klausimas, kaip atsitinka, kad e, mes, mums nepavyko to pasiekti. Iššūkis, ką ES galėtų padaryti, kad e, pakeistų tą esamą situaciją. Ačiū. Aš dar kartą norėčiau konstatuoti, kad sekretoriatas tai padarė ne uh, sąmoningai. Visi visi pranešimai, kurių, kurie yra pateikiami parlamente, turi būti pateikiami pagal tam tikras taisyklės. Ir tada dėl visų pranešimų turi būti balsuojama į plenarinėje sesijoje. Ir re, rezoliucijos e, gali būti pateikiamas ir dėl jų galima balsuojama pagal tam tikras taisyklės ir pagal tam tikrą mechanizmą Europos parlamente, kaip numatyta. Dabar pradėsime diskusiją. Pirmiausia, Dankša. Galbūt e, prašyti, galėtumėt kalbėti trumpai. Pone pirmininkė, labai trumpai EPP frakcijos vardu norėčiau pasakyti, kad mums kyla nemažai problemų dėl šio pranešimo, kur konkrečiai pirmame straipsnėje kalbama apie ideologinius dalykus, kurie yra visiškai aiškus ir teigiama, kad visos Afganistano nelaimės kilo dėl to, kad buvo pirmų metų rugsėjo mėnesį imamasi karinių veiksmų. E, mums labai sudėtinga objektyviai vertinti. Mano, mūsų manimų tai nėra objektyvus įvertinimas ir dėl to kyla problemų dėl viso pranešimo teksto. Mes, aišku, galime diskutuoti ir kalbėti, ar vakarų, tarptaut, vakarų tarptautinis, tarptautinis karinis kišimasis davė daugiau pliusų ar minusų. Aišku, mes turime įvertinti padėtį ir panašiai, tačiau Čia šio pranešimo tikslas yra visai netoks. Tiesiog čia šiame pranešime vienašališkai yra pasmerkiama tai, ko ėmėsi tarptautinė bendruomenė NATO, JAV ir pavienės valstybės. Tai dėl to mums kyla ideologinių problemų, intelekt, intelektinių problemų vertinant šį pranešimą ir iš tiesų yra skaičių, kurie yra aiškiai pateikiami dėl ekonominės, socialinės plėtros e, sociologinės padėties Afganistane, tai yra tik tai pateikti skaičiai, tačiau jie nėra nušviesti konkrečioje perspektyvoje. Ir taigi yra problemų, yra tam tikrų netitikimų, yra punktų, kur kalbama apie tai, kad tarptautinis fondas neturi būti skiriamas saugumo situacijai didinti, bet e, daugiau ekonominiai plėtrai ir tikrai kalbama apie, kai tu tarpu Afganistano saugumo pajėgų karinės aprūpinimas irgi yra labai svarbus dalykas. Taigi kai kurios e, frakcijos nori pakoreguoti iš esmės šį pranešimą. Aš nežinau, ar pavyks to padaryti, ar pavyks, pavyks pakeisti visą tekstą. E, mūsų vertinimu, turint omenyje, kad kontekstas yra labai nepastovus šioje šalyje, tai, ką parašysime šiandien ir patvirtinsime rytoj, gali jau būti neaktualu arba iš esmės pasikeisti po kelių mėnesių į vieną ar kitą pusę. Taigi balsuoti dėl tokio pranešimo po mėnesio ar panašiai, mano manimu būtų labai rizikinga ir aš manyčiau, kad pats geriausias sprendimas, atsižvelgiant į tai, E, ką, kokios yra politinių frakcijų pozicijos, mes aišku jas e, e, išklausysime, būtų atidėti šį pranešimą. Assis. Muito obrigado, Sr. Presidente. <clears throat> Na verdade, nós também temos uma divergência profunda em relação. Ačiū pirmininkė. Ačiū pirmininkė. Mes laikomės nuomonės, kad šis pranešimas yra rengiamas e, vadovantis neteisingomis prielaidomis. Yra sakoma, kad e, e, Afganistane situacija didėja dėl radikalizavimo. Mūsų nuomonė yra kitokia. Laikomės nuomonės, kad reikia kalbėti apie tai, kokį vaidmenį suvaidino vakarų karinės pajėgos Afganistane, apskritai e, tame regione, juk buvo ir teigiamų dalykų, ir neigiamų. O kalbant apie šį e, pranešimą, tai mums greičiausiai jis neprimtinas dėl to, kad e, mūsų pozicijos skiriasi, mūsų požiūris skiriasi. Jūs taip, kaip aprašote Afganistaną, mums yra nepriimtina. Mes e, visiškai nepritarėme jūsų siūlot, siūlomam e, vaizdui. Ir galime sakyti, kad e, e, tai, jūs, tai ką jūs rašote apie Afganistaną visiškai netitinka realybės. Visai neseniai Afganistano ambasadorius pareiškė, kad norėtų, kad vakarų karinės pajėgos liktų Afganistane ilgiau. Į tai reikia atsižvelgti. Mes žinome, kokia yra susidariusi situacija. Ir galime kalbėti apie tai, ar karinė operacija buvo naudinga ar ne dažnai, jeigu paskubama imtis tam tikrų veiksmų, tai taip pat mm, mm, ne visada duoda teigiamų rezultatų, kaip atsitiko ir šiuo atveju. Nebuvo užtikrintas saugumas, bet e, situacija pablogėjo. E, atsirado daug e, daugiau skurdžiai sku, gyvenančių žmonių ir panašiai. Apie tokius dalykus taip pat mes galėtumėm diskutuoti rengdami šį pranešimą. Žinia, kad Afganistanas nėra stabili e, šalis. Ir stabili, stabilia šalimi Afganistanas netaps nei po dviejų mėnesių, nei po dviejų metų. Ir uh, dabar galime sakyti, kad esame pasirengę aptarinėti šį pranešimą, kuris yra skirtas Afganistanui. Akivaizdu, kad nuomonės dėl Afganistano e, įsiskiria, bet galime rasti tam tikrus bendrus e, vardiklius, e, kurių pagrindų būtų galima parengti pranešimą dėl Afganistano. Tačiau e, pranešimas turi spindėti realią situaciją Afganistane, nes dabartinis Afganistano aprašas mums yra nepriimtinas. Nes e, kaip jūs e, suformulavote pranešime, atrodo, kad karinis, karinė intervencija Afganistane atnešė tik tai neigiamų pasiekmių. Uh, Tačiau taip nėra, tai yra diskutuotinas dalykas. Ir mes galime organizuoti tas diskusijas, tačiau vadovaudamėsi visai kitomis prielaidomis. Dėkuoju. Uh, thank you very much, Chairman. Well, I'm fully in agreement. Ačiū pirmininkė, aš visiškai pritariu ankstesniems jiems kalbėtojams. Ir labai trumpai pridursiu, kad man atrodo, jog šis pranešimas, dabartinis jo tekstas, yra grindžiamas ideologija, antiamerikietiška politika ir yra visiškai tendencingas, visi argumentai išdėstyti yra tendencingi, pažvelgti galime tik į kelis pavyzdžius, faktinius pavyzdžius, kurie nėra tikslus, jau nekalbant apie pranešimo toną, pavyzdžiui, pirmajame punkte, pirmajame punkte. Ten sakoma, kad daugiau kaip praėjus 13 metų po karinės, vakarų intervencijos daugiau kaip 10 tūkstančių žuvo ir buvo sužalota. Pagal jungtinių tautų pagalbos misijos Afganistane duomenis, partizanai, sukilėliai buvo atsakingi už 72 procentus visų civilių žūčių ir tik tai 2 procentai e, buvo tarptautinių karinių pajėgų veiksmų rezultatas. Antrame punkte kalbama, kad JAV, NATO, e, turėtų išvesti visą karinį personalą. JAV sulėtino atsitraukimo mastus dėl to, kad buvo jų konkrečiai paprašyta, prezidentas Gani jų paprašė neišvesti pajėgų. Toliau vienuoliktasis punktas. Ten teigiama, kad trūksta esminės pažangos žmogaus pagrindinių teisų srityje, ypatingai atsižvelgiant į moteris mergaitės Afganistane. O faktas tas, kad daug mergaičių lanko mokyklas ir jų skaičius išaugo nuo 3 procentų iki 36 procentų. Daugiau nei 3 milijonai afganistaniečių mergaičių dabar mokosi mokyklose, o taip anksčiau tikrai nebuvo. Toliau 14 punkte teigiama, kad visos lėšos turėtų būti skiriamos vystimusi, o ne saugumo uh, tikslams. Norėčiau paklausti tuomet, kaip čia būtų su uh, minų, iš, išminavimu ir minų klausimas, nes tikrai daug lėšų buvo skiriama tam, kad būtų išvalyti, išvalyta teritorija nuo minų ir daug pagalbos darbuotojų Afganistane uh, buvo, dirbo tenais ir susidurė su grasinimais, su rizika dėl to, kad dirbo užminuotose laukose. Taigi, aš manau, kad kiekvieną punktą faktiškai šiame pranešime galima aptarti ir iškelti ten daug klausimų. Ir, ponė pirminkė, man atrodo, kad šis pranešimas nėra primtinas ir mes tik tai išvaistytumėme laiką, bandydami jį pakeisti, pakoreguoti, reikia jį atsimti ir perrašyti iš naujo. Dėkoju. Thank you, Mr. President. Dear colleagues, in the name of. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau pono Auštrevičiaus vardu pasakyti, kad mes tai negalime pritarti dabartiniam tekstui, nes mes manome, kad dabartinis projektas yra tikrai labai šališkas ir kritiškas ir ne, netiksliai atspindi dabartinę Afganistano situaciją. Ir labai E, atgraso tarptautinės bendruomenės pastangas. Mes e, manome, kad tos pastraipos 1, 1, 2, 3, 4, 11, 13, 16 ir 17 turėtų būti visiškai ištrintos, o kitą pranešimą reikia smarkiai peržiūrėti, kitą likusį pranešimą. Ir manome, kad pranešimą reiktų perrašyti e, tam, kad būtų nešališkai vertinta Afganistano politinė situaciją ir Europos parlamento požiūris į tai. Atsižvelgiant į tai, kad pakeitimų pateikimo terminas artėja, prašome parengti dar vieną pranešimo projektą. E, kaip delegacijos e, atsakingos už santykius Afganistaną e, pirmininkas, ponas Auštevičius, mielai su jumis bendradarbiaus ir kitomis politinėmis, su kitomis politinėmis frakcijomis, kad pateiktų subalansuotų Europos parlamento požiūrį į Afganistano perinimo laikotarpį. Ačiū. Tack så mycket, herr ordförande. Eh, för eh, Gröna gruppens räkning så kan jag säga Dėkoju žaliųjų vardu, norėčiau pasakyti, kad esame už tai, jog pranešimas būtų pateiktas dabar. Tai yra labai gera galimybė kalbėti apie Afganistaną ir jo ateitį, e, kai e, turėtų, e, turėtų pasibaigti senoji fazė ir naujų, prasidėti nauja, naujas mūsų santykių su Afganistanu etapas. Daugelis iš jūsų pateikėte pakeitimų ir aš taip pat noriu pasakyti, kad negali būti jokio karinio sprendimo norint įspręsti Afganistano situaciją arba bent jau dabartinę situaciją. Mes pasisakome už daugelį dalykų, kuriuos pasakė ponia Liozung, tačiau ir mes turime galimybę pateikti pakeitimų ir e, mes juos pateiksime ir norėsime E, padaryti įtaką e, dėl to, ką mes norėtume pakeisti ir pasinaudosime šitą galimybę. Ir tam mes pristatysime savo pamastymus. Pone Liozung e, posėdžiavo su Transparency International ir susitiko su kitomis grupėmis, kalbėjosi apie nebaudžiamumą ir panašiai. Norėčiau pabrėžti šitos elementus. Dabar ateityje, bendratarbiaudami su Afganistanu, mes turėtume kalbėti apie ilgalaikę taiką. Nėra jokių karinių sprendimų. E, todėl mes turėtume kurti tokį Afganistaną, kuriame žmonės galėtų gyventi taikiai. E, tai susiję ir su politika, ir su e, karinė, karinėmis pajėgomis. Visa tai yra labai svarbus aspektas. Jeigu nenorime, kad kariškiai arba poli, ar, ar policininkai būtų paperkami nu, baudžiamųjų grupuočių, tai mes turėtume, turime jiems pakankamai mokėti. Tai yra pilietinis, e, tai reiškia ir pilietinį įsitraukimą. E, svarbu užtikrinti, kad Afganistanas galėtų dirbti iš e, Afganistano piliečiai galėtų gyventi iš to, ką uždirba, kad nenorėtų trauktis į nusikalstamą veiką. Mes pateiksime savo pakeitimus, kurie mūsų nuomonė labai svarbus. Manome, kad, kad nereiktų atidėti šito pranešimo. Ačiū. Merci, Monsieur le Président. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš nemanau, kad ponė Liozing perskaitė daug dokumentų. Ir aš 14 kartų pati lankiausi Afganistane, ne tik Kabule, bet ir Kandale, Džaralbade, dideliuose miestuose ir taip pat mažesniuose miesteliuose ir kaimuose. Ir aš kalbėjausi su žmonėmis ir su moterimis ir turiu pasakyti štai ką šiame pranešime aš nieko ne, nematau to, ką mačiau nuvykus į Afganistaną. Į Afganistaną 2001-2002 metais mačiau, kas buvo Afganistane, kas vyko per visą tą laikotarpį ir negalime sakyti, kad viskas klostosi sėkmingai Afganistane, tačiau pranešime yra tiek klaidų, tiek klaidų, kad šis pranešim, šio pranešimo net negalima laikyti rimtų pranešimų. Ir Europos parlamentas, kaip jis atrodo e, tų akise, kurie skaitys tokį pranešimą. Ar aš norėčiau pasakyti, kad kalbėjausi su moterimis ir norėčiau pasakyti, kad jos tikrai nesigali dėl to, kad buvo karinių tartutinių veiksmų, kad joms dėl to buvo leidžiama vėl pradėti lankyti mokyklas, licėjus ir panašiai, kai anksčiau tai buvo uždrausta kai kurios jų buvo nužudytos talibano tik dėl to, kad jos bandė mokyti mergaitės. Taigi aš manau, kad šiame parlamente mes privalome, tai absoliuti prievolė, moralinė prievolė, pasakyti tai, kaip realiai yra, kad viskas būtų pasverta, įvertinta ir pateikti konkrečių pasiūlymų, o ne tiesiog gražiai viską įvilkti ir deklaracijomis kalbėti. Afganistanas tikrai nusipelnė rimtesnio pranešimo ir rimtesnių pasiūlymų. Thank you, Chair. Um, minute and a half. Um, thank you, Chair. Uh, I mean, I don't want to go into the debate. Pirmininkė, Aš nenoriu kalbėti apie e, susidariusią situaciją, teigiamus ir neigiamus dalykus, tačiau yra akivaizdus vienas dalykas, kad Afganistane situacija yra daug blogesnė nei buvo 80-metyje prieš karinę intervenciją sovietų ir mūsų. Taigi mes e, negalime ignoruoti to, kas vyksta Afganistane, nes dabartinė e, situacija tai yra susidarė dėl mūsų e, neveikimo. Reikia pasakyti, kad tarp Afganistano ir Pakistano siena yra labai taip pat aktualus klausimas. Afganistane taip pat yra didelė paštunų E, grupę, kuri turėtų būti aktyviau įtraukta į politinius sprendimus, nes e, antraip e, bus panaši situacija kaip Irake, kur suniai nėra įtraukiami į politinius sprendimus. Toliau. Reikia užtikrinti, kad situacija toliau neblogėtų Afganistane. Dėkuoju. Ačiū pirmininkė. Ponas Kan kalbėjo apie Afganistaną 80-metyje, kad situacija dabar yra daug blogesnė nei po amerikiečių intervencijos. Aš turiu pripažinti prie, su tuo, ką pasakė ponos Van Orden, kad pranešėja visiškai ignoruoja pažangą Afganistane, kuri buvo pasiekta moterų teisų atžvilgio. Taip pat yra ignoruojama ir tas faktas, kad esant talibonų režime e, moteris būdavo užmėtomos akmenimis už neištikimybę. Kitaip tariant, Talibano režimu Afganistane e, galiojo e, šariato teisė, e, kuri nebėra taikoma po NATO pajėgų intervencijos. Deja, turiu pasakyti, kad šis pranešimas yra parengtas vadovų E, vadovaujantis tik tai ponios Lozing nuomonę, kuri e, visiškai nepritarė e, kariniai intervencijai Afganistane. Ir tokioms jos nuomonėms visiškai mūsų frakcija negalėtų pritarti. Į tai, ką jūs rašote, yra tikrai netitinkanti situacijos dalykai. Ponas Kastaldo. Ačiū pirmininkė, aš nenorėjau pradėti diskusijų apie karinę operaciją. Kiekvienas iš mūsų turi savo nuomonę ir ne visada nuomonės gali būti suderinamos. Kalbant apie mano nuomonę, E, šis pranešimas sulaukė labai daug krizi, e, kritikos ir aš pats asmeniškai e, galėčiau pasakyti, kad kai kurie dalykai šiame pranešime yra teisingi. Pavyzdžiui, kad reikia toliau remti pilietinę visuomenę. Taip pat reikėtų spręsti saugumo klausimą. E, taip pat laikomės nuomonės, kad kuo daugiau reikėtų dėmesį paprastiems afganams. E, tai yra mano asmeninė nuomonė. Taip pat e, reikėtų spręsti esamas politinės problemas. E, atsižvelgiant į tai, ką pasakė ponas Kan, svarbu pastebėti, kad labai svarbus dialogas siekiant įtraukiant kuo daugiau asmenų, kaip pavyzdžiui, paštūnų bendruomonę, nes nenorime, kad pasikartotų panašios situacijos kaip Irake. E, taip pat aš ketinu pateikti pakeitimus susijusius su e, minų laik, laukais. Žinia, kad Afganistanas yra viena iš šalių, kurioje minų laukų yra daugiausiai. Ačiū. Vielen Dank. Uh, I agree that this report. Ačiū. Aš e, Aš sutinku su to, kad šitas pranešimas yra ideologiškai šališkas ir tikrai neatspindi daugelio šio komiteto narių nuomonės. Matote, pagrindinė problema tame, kad vakarų daliniai yra Afganistane. Ir man klausimas, kaip mes galėtume uh, E, turėti tokią, tokį pranešimą, kaip turime šiandieną, vertindami politinius e, e, įvykius Afganistane, kurie yra demokratijos rezultatas ir kaip tai galėjo būti be Talibano intervencijos. Pranešimas E, ragina vienašališkai nusiginkluoti e, ir, ir e, taip, taip pat yra ignoruojami Talibano E, aukos žmonių, kurie paukojo savo gyvybės, kad e, apsaugotų kitus nuo talibano, nuo teroristų ir pas, padėjo savo galvas už demokratinius rinkimus. Pranešimą tikrai reikia perrašyti ir reikia daug ką dar nuveikti, kad e, jis būtų patobulintas. Chairman, on a recent visit to Qatar. Pirmininkė, neseniai lankiausi Katare lankiau savo sūnėną inžinierių. Aš kalbėjausi su afganų vairuotoju ir aš jo klausiau, ką tu veikiai, ką tu veikiai Katare. Aš tikiuosi, kad aš e, prisitaupysiu pinigų ir grįžęs e, aš susprogdinsiu pirmą pasitaikiusi irakietį nes aš noriu išsaugoti savo e, kaimą. Nenoriu nieko nuteiginėti, tačiau turiu pasakyti, kad situacija Afganistane yra baisi. Viskas prasidėjo 1978 metais, kai ten įsikišo e, sovietai ir tai destabilizavo Afganistaną. Po to, kai buvo e, nugalėti sovietai, mes juos apleidome. Mes Afganistano žmonės panaudojame, kad išspirtume sovietus, tačiau juos apleidome. Tokia yra dabar situacija. Mes turime padėti Afganistano gyventojams e, atstatyti demokratiją, e, pagarbą žmogaus teisėms, išmokyti juos, šviesti juos. Mes iš dalies esame atsakingi už e, toje šalyje susidariusią situaciją. Mes turėtume žvelgti į ateitį. Děkuji vám za slovo, pane předsedající. Paní Lézink, já nemohu souhlasit s vaší zprávou. Pone, pone Liozing, negaliu pritarti jūsų pranešimui. Nuo 2001 metų tris metus, trejus metus praleidau daug laiko Afganistane ir ten gyvenau kaip, kaip žurnalistas ir galiu pasakyti, kad ar tai buvo ISAFO pajėgos, ar amerikiečių pajėgos, uh, ta vakarų intervencija užkirto kelią 25 metų karui. Karui, kuris prasidėjo nuo sovietų okupacijos ir prasidėjus e, karui su Talibanu. 2002 metais pusantro milijono afganistaniečių išvykusių šalies tai suprato. Ir jie grįžo savo norų, niekas nevertė jų grįžti. Jie suprato tiesiog, kad baigėsi 25 metus trukęs karas. Ir tik dėl karinės intervencijos tarptautinės karinės intervencijos, jie sugrįžo dėl to. Norėčiau pritarti ankstesniems kalbėtojams, kurie reikalavo, kad pranešimas būtų atsimtas ir perrašytas. Dėkoju. Labai ačiū. Pone Liozing, e, jūs, jums suteiksiu žodį. Ar galite, galite man pasakyti, kaip mes toliau dirbsime? Yra daugybė frakcijų pateiktų pasiūlymų ir kaip visą tai suderinti. E, aš galėčiau Jums pateikti patarimą e, Aš be abejo šito pranešimo nesijimsiu. Aš manau, kad e, kaip ir visi kiti pranešimai, dėl jo turi būti balsuojama ir šiame komitete. Aš e, manau, kad ne, atskiros frakcijos išdėstė ne e, daugumos parlamento nuomonę. Mes turime balsuoti dėl šitos pranešimo ir būtent tokį kelią pasirinkti. E, na, be abejo, galima leistis į tam tikras detalės ir atsakysiu aš į klausimus. Negaliu dabar iš karto atsakyti į viską, kas buvo įsakyta. Pavyzdžiui, EKR e atstovas paminėjo žodį komunizmas ir visi plojo. Tačiau e, to neturėtume mes čia aptarinėti užsienio reikalų komitete. Mes turėtume uh, E, taip pat nekalbėti apie antiamerikanizmą, iš kur kolega Tanok e, apie tai sprendžia, tikrai aš teisiu tokį pasisakymą. O kalbant apie komunizmo laikus, tai e, aš tikrai ne, nepritariu ko, kolegai Edward. Be abejo, ideolog, ideologija yra tai, kas, kai vienų nuomonė netitinka kitų nuomonė, Aš e, trumpai norėčiau grįžti iš tą lygmenį. E, jeigu e, laikinainantis pareigas prezidentas siekia užmėgsti ryšius su NATO ir jeigu tie, NATO, tie, tie ryšiai yra tokie drebantis, tai uh, Tai e, jeigu tie santykiai yra tokie mėly, tai mano nuomonė nėra e, labai gerai. E, aš taip pat norėčiau paminėti pagrindinius esminius argumentus. Man sudarė įspūdį, kad nedaugelis to norėtų daryti. Aš paminėsiu vieną pastraipą iš savo pranešimo, kur Aldė labai pabrėžė. Aš E, aš perskaitysiu, yra, e, rūpi, e, yra rūpinamasi, kad šita šalis turėtų gauti pagalbos, tačiau ten yra labai didelis biudžeto deficitas, todėl būtina vykdyti vystimosi programas tam, kad Afganistanas taptų vis nepriklausomesnis ir nebūtų priklausomas nuo užsienio donorų. Ir taip pat labai svarbi vaidmuo uh, labai svarbus vaidmuo yra e, kaiminystės politika Afganistanui. Ir nu, mes turime paanalizuoti, kokią vertę gali e, duoti karinis įsikišimas. Aš visiškai nesuprantu, kodėl dėl to yra ginčiamas. Ponas e, Tenok rūpnasi moterų teis, teise, teisėmis. Taip, aš gerbiu šitą požiūrį. Aš niekada nesakiau, kad aš norėčiau, kad talib, grįž, būtų grįžtama prie Talibano laikų. Aš taip pat manau, kad jau ir šiandieną šimtai Afganistano moterų yra kalinamos. Galima pasižiūrėti bent jau RD dokumentinius filmus. E, jos norėjo įsiskirti su savo vyrais arba tiesiog vaikščiojo vienas gatvėmis. Tai yra šiandienos realybė ir iššūkis mums. Ir tai aš pasistengiau ap, apžvelgti šiame pranešime. Taip pat e, pateikiau daugybę pasiūlymų dėl to, kaip galima būtų spręsti tos iššūkius. Pone Danša, Aš manau, kad tai yra prieštaravimas. Mes esame sunkioje situacijoje ir negalime pasakyti, kad ten yra per daug, kad per daug pinigų yra išleidžiama saugumui. Aš netrukus baigsiu. E, lygiai taip pat negalime reikalauti, kad žmonės nuolat, kad, kad žmonėms būtų e, per, mes tuo pačiu teigiame, kad žmonėms per mažai mokama, nes e, iš tiesų e, policininkams ir, ir kareiviams mokama per mažai. Mes turime pagalvoti, kaip šitą aspektą galėsime integruoti į civilinių žmonių gyvenimą. Tai yra keli punktai, kuriuos aš iškėliau ir e, įvertindama Afganistano situaciją Aš nesijaučiu būdama kokioje nors ypatingoje situacijoje. Aš manau, kad šitą situaciją lygiai taip pat vertina daugelis kitų institucijų ir veikėjų. Ir aš manau, kad mes, kad, kad mes turime vadovauti šitą ideologiją. Dabar pacituosiu RD dokumentinį filmą, ten buvo kalbama su vienu kaimo gyventoju. E, jis sakė, e, žmogui čia nesvarbu, ar tai yra talibano teroras, ar tų, kurie kovoja prieš terorą, teroras. Ir aš nepasakiau, kad visi taip masto, tačiau manau, kad reikia atlikti objektyvų įvertinimą netgi tada, kai jis nėra toks teigiamas, kaip šiame komitete norėtųsi. Ir aš taip pat nemanau, kad e, dabar e, tai, kam, kam atstovauja e, dabartinės Afganistano vyriausybės interesai, dėja neatitinka realybėje. Aš nemanau, kad aš padariau klaidų. Be abejo, yra skirtingų vertinimų ir nuomonių ir analizių. Ačiū. Ačiū, Dank. Dėkoju. Jūs turėjote galimybę pristatyti savo poziciją. Visada turime konstatuoti, kad pranešėja turi atstovauti komiteto nuomonėje o ne savo politiniai partijai arba frakcijai. Tad e, turėtumėte stengtis tai padaryti ir man susidarė įspūdis, kad e, frakcijos didžioji dalis masto kitaip, nei kad jūsų pranešime parašyta. Ir e, yra tikrai labai nelengva parengti, pritarti tokiam pranešimui. Todėl aš siūlyčiau kad mes dar kartą aptartume šito pranešimo likimą e, išplėsnėme biure ir tada žiūrėsime, e, kas bus nuspręsta. Ar sutinkate? Pone Tanokai. Uh, well, first of all, if you read the first... Pirmiausia, jeigu perskaitumėte pirmus tris punktus, ten aišku, kad... Ne, dabar nediskutuosime. Bet aš siūlau už tai, kad išvelgiant į tai, kad nėra įmanoma nuo vertinimo pagrindiniams partijoms pritarti šiam pranešimui, faktiškai bet kam, kas jame parašyta, galbūt net nereiktų balsuoti. Balsuoti šiame komitete skubos tvarka, kad autoristė pereitų jums, ponė pirmininkė, ir mažumos e, tas atskiras pranešimas lai būtų, būna rengiamas paraleliai. Aš siūlyčiau aptarti tą klausimą išplėstinėme biuro posėdėje. Reikia, aš manau, kad sąžininkai su visais elgtis. Ponės, ponas Bitikoferis, ponė pirmininkė, aš manau, kad mano partija yra pagrindinė partija, bet ne ponas Tenakas turėtų apibrėžti, kokia yra mano partija. Taip, aš suprantu, visi mano, kad jo partija yra pagrindinė partija. Ir EPP partija yra pagrindinė. Kągi mes Apie tai, kaip sakiau, kalbėsimės išplėstinėme biuro posėdėje, ponė Lezdin dalyvaus tame posėdėje, išplėstinėme biuro posėdėje. Ir taip bus tada, tai bus sažiningiausias būdas ir balsuosime tuomet. Išplėstinis biuras yra tas organas, kuris skiria autorystės e, už pranešimus. Taigi ten ir aptarsime dabar susiklošytą padėtį ir po to pateiksime jums informacijos apie tai, kaip galiausiai, koks galiausiai bus priimtas e, sprendimas išplėstinėme biuro posėdėje. Kągi, dėkoju, dabar tarsime prie balsavimų. Pirmiausia, protokolas dėl partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo užmesgant partnerystę tarp įstojimo į Kroatiją į Europos Sąjungą. Ponas Plenkovičius mane informavo, kad galime pritarti iš karto šiam protokolui. Pranešėjas Ponas Prėda. Balsuojame, kas už elektroninis balsavimas. Sari Švolskiai vėl American Express kortelę įdėjo. Balsavimas baigiamas. 52 už, 9 prieš, 3 susilaikė. Patvirtinta. Toliau rekomendacijos dėl T-tip susitarimo. Ponas Milan Mon. Ne, tuomet balsuojame. Dabar pirmasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Toliau 20 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė priimta. Antrasis kompromisas už, prieš, susilaikė priimta. 28 e, tasis Sakytumės, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Trečiasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Dabar tada periname prie 43 pakeitimo. 43 Norite elektroniniu būdu balsuoti? Gerai. Prašom. The vote is open. Balsavimą pradedame. Balsavimą baigiame. Kalmarai, noriu paaiškinti, manau, kad e, dabar e, vertime buvo klaida, nes jie sakė, kad kalbama apie 53 pakeitimą. Ne, 43. 43. Ispanai visada per greitai skuba, per daug skuba. Taigi 43. Baigėme balsavimą. Atmesta. Uh, e, 7, e, už 27 prieš 36 vienas susilaikęs. Toliau 46 kas už prieš susilaikę atmesta. 22 kas už prieš, susilaikę, patikrinsime. Balsamą baigiame. 26 e, prieš 36 atmesta. 88 už prieš susilaikę atmesta. 45 už prieš, susilaikę, patikrinkime. Balsavimą baigiame. Už 34 minus 20, prieš 28 priimta. 47. Kas už? Prieš susilaikė priimta. Ketvirtas kompromisinis. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 59 pakeitimas. Taigi 59. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Penktasis kompromisas kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 60-61. Ne, šitą jau padarėme 74. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. greičiau, prašom, paskubėkite. Taigi, už 25 prieš 36 atmesta. 76 e, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 77 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Šeštas kompromisinis kas už, prieš, susilaikė, priimta. Septintasis kompromisinis kas už, prieš susilaikę priimta. Aštuntasis kompromisinis kas už, prieš susilaikę priimta. Toliau 102 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Dabar balsuosime elektroniniu būdu. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta e, 35 balsai už, 20 prieš, 5 susilaikė.